o ne. Todėl norėtume paprašyti prezidiumo dar kartą apsvarstyti šią kelionę, nes iš tiesų tai bus tik tai reklama Irano vyriausybės. Uh, Ačiū. Jūsų patiktą pasiūlymą taip pat apsvarstysime. Anksčiau vykusio posėdžio, kuris vyko rugsėjo 29 dienomis e, protokolas išdalintas. Jeigu niekas neturi jokių pastabų, laikysime to posėdžio protokolą patvirtintų. E, proszę Państwa, mam informację, szanowni koledzy. E, Ponios ir ponai, noriu Jums pranešti štai kokią informaciją. Norėčiau pasveikinti čia esančią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 ir nemažai narių dalyvauja Finol misijoje. Libanas yra viena iš kelių, uh, iš nedaugelio valstybių sutikusių priimti rinkimų stebėjimo misiją iš Europos Sąjungos. Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį vykdant tokias misijas. Europos parlamento delegacija ryšiams su Mašreko valstybėmis e, sudaro institucinį pagrindą politiniam dialogui tarp mūsų parlamentų. Ir ponos ir ponai, norėčiau paraginti jūs palaikyti šį dialogą, užmesgant nuolatinius kontaktus. Manau, kad jūsų susitikimai įvykę vakar ir šiandien buvo naudingi. Ir kad mūsų svečiai, svečių iš Libano apsilankimas Bruselėje prisidės prie e, santykių su uh, Europos Sąjunga stiprinimo. Turiu dar du pranešimus. Visų pirma, noriu pas... turiu gerą žinę ir ne tokią gerą žinę, kuri mus pasiekė iš Europos pietų džiaugiamės tuo, kad padėtis Libijoje e, palaipsniui stabilizuojasi, tačiau mus neramina humanitarinė pabėgėlių ir, ir e, iš savo gyvenamų vietų pasitraukusių žmonių padėtis. E, ten vyks pirmieji tikrai laisvi demokratiški rinkimai ir aš lankysiuosi Libijoje ir Tunise už kelių savaičių, kad pristatyčiau Europos parlamento požiūrį į demokratijos procesus, e, laisvos rinkos kūrimą bei būsimą kaimininį bendradarbiavimą tarp Europos e, parlamento bei e, Libijos ir Tuniso. Egipte pratrūvalo būti sustabdytas ir nežiūrint augančios įtampos, karinės, karinės valdžios institucijos turėtų paraginti visus elgtis nuosaikiai ir užtikrinti e, religinių mažumų saugumą. Sirijoje, Sirijoje ir Jemene šalių režimas vis dar taiko smurtą savo piliečiams. Turime paraginti tarptautinę bendruomenę pasipriešinti šioms represijoms ir paskatinti demokratiškus pokyčius toje, tose šalyse. Naujienos iš rytinių kaimynų su, did, su dideliu liūdėsiu gavome žinę apie sprendimą paskelbtą buvusiai Ukrainos premjerai Timošenko, kuri nuteista septynėlėmis metams kalėjimo. Manome, kad tai politiškai motivuotas sprendimas ir kad tai atskleidžia selektyvų įstatymų taikymą toje valstybėje. Mums kelia susirūpinimą tos šalies teismų nepriklausomybė ir bešališkumas visiškai nepriklausomi teismai yra iš ankstinė sąlyga, jei ši šalis nori pasirašyti asociacijos sutartį su mums iki metų pabaigos. Kreipiamės į Ukrainos valdžią ir raginame ją gerbti tuos principus ir vertybės, kuriais paremti mūsų santykiai su šia šalimi rytinėje partnerystėje. Ponios ir ponai, tolesni pranešimai. Pone Lena Ek mane informavo, kad ji yra paskirta iš Švedijos vyriausybė ir laikantis parlamento darbo tvarkos taisyklių ketvirto straipsnio, parlamentas į tai atsižvelgia ir paskelbė apie atsilaisvinusią vietą nuo 2011 metų rugsėjo 29 dienos. Norėčiau jūs taip pat informuoti, kad e, rašiška deklaracija numeris 27 dėl m, e, Palestinos valstybės pripažinimo E, Europos Sąjungoje dabar net nebegalioja, atsižvelgiant į tai, kad parlam, Europos parlamentas e, patvirtino rezoliuciją rugsėjo 29 dieną dėl padėties Palestinoje ir dėl to deklaracijos autoriai šią deklaraciją atsijėmė. Dabar perinu prie posėdžio darbo atvarkės, kuri yra jums išdalinta. Ji buvo patvirtinta pirmininkų suigoje rugsėjo 29, laikantis darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio. Po konsultacijų su politinėmis frakcijomis šie pranešimai buvo patvirtinti, kuriems pritarė politinės frakcijos. Šiandien, spalio 12. -ąją. Visų pirma, dėl diskusijų, dėl pasirengimo Europos vadovų tarybai, kuri numatyta e, spalio 23-ąją, bus teikiami pasiūlymai tvirtinti rezoliucijas šiuo klausimu. Yra numatyti tokie terminai. E, pasiūlymus rezoliucijoms reikia priimti. Reikėjo pasiūlyti iki e, spalio 11 vidurdienio, 5 pakeitimus e, iki 12 spalio, taip pat pakeitimus bendriems rezoliucijų pakeitimams iki vakar dienos 11 valandos. Balsavimas e, šiandien 7. Bals, siūlymai dėl balsavimo atskiromis dalimis turi būti patikti iki šiandienos 7 valandos vakaro. Toliau diskusijos dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno apims ir žodinį klausimą, kurį teikia Alde, GUE ir e, EFD frakcijos. Trečias pakeitimas. Diskusijose dėl padėties Jemene ir Bahreine. E, klaus,